Ah, guten Tag, herzlich willkommen zur Sitzung des Labadiena, sveiki atvykę į biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Iš karto pažvelgsime į darbo tvarkę, ji jums yra pateikta, niekas nepasiūlė pakeitimų, todėl tvirtiname darbo tvarkį. Norėčiau atkreipti dėmesį, kokiamis kalbomis galėsite kalbėti, yra nurodyta dokumente, o posėdis yra transliuojamas internetu. Dabar trečiasis darbo tvarkės klausimas balsavimas. Ačiū, pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau paklausti vieno dalyko susijusio su darbo tvarkė. Rytoj numatyti yra klausimai dėl Selmairio tarp 14.30 ir 16.30 numatytas tas klausimas, o paskui nuo pusės penkių iki penktosios yra numatyta diskusija dėl rezoliucijos. Todėl norėčiau paklausti, ar antrasis darbuotojas klausimas dėl rezoliucijos negalėtų būti trumpinamas, nes tekstą gausime tik likus labai nedaug laiko. Ir todėl mes turėtume pagalvoti, Ar nereikėtų šitam darbo tvarkės klausimui nupti 10 minučių, nedaugiau, o tuomet galėtume suteikti daugiau žodžių, daugiau galimybių pasakyti pirmojo darbo tvarkės klausimų, klausimų metu. Kol kas mes dar nežinome, ar komisaras turės 90 minučių laiko. Tiesiog reikia manyti, kad tos darbo tvarkio dalys bus aptarnėjimos tiek laiko, kiek yra numatyta. Taigi tokia yra darbo tvarkė, toks yra planas. Iki rytoj, aš tikiuosi, bus parengtas rezoliucijos projekto tekstas ir tiesiog norėčiau atkreipti koordinatorių dėmesį į tai, kad aš norėčiau, kad jie pasirašytų ją. Rezoliucija dar nėra užbaigta iki galo, kadangi mes vieni kitiems perdavinėjom ją ir bandome padaryti tinkamas išvadas. Taigi norėtume, kad visiems būtų priimnas tekstas. Projektas iš tikrųjų bus parengtas rytoj ryte ir dabar norėčiau dar atkreipti dėmesį į tai, kad dar galės būti pateikti ir pakeitimų siūlymą, nepriklausomai nuo to, ar jūs pasirašinėsite tą rezoliuciją ar ne. Ačiū. Iš tikrųjų, tai, kas Tasis pasakė, yra visiškai racionalu. Mums taip pat būtų labai naudinga, kad klausimai būtų išsamus, kad būtų pateikiami klausimai ir būtų galima juos atsakyti. Todėl, jeigu mes turime daugiau laiko, mes galėtume pateikti daugiau klausimų ir gauti atsakymus. Ir, žinoma, ko gero, tada mes turėtume šiek tiek mažiau laiko dėl rezoliucijos. Jeigu būtų galima sutrumpinti tą laiką, tai būtų labai gerai. Mes komisaro paprašysime, kad jisai numatytų šiek tiek daugiau laiko. Ir žinoma, mes vis tiek turėsime dėl rezoliucijos projekto turėsime diskutuoti, taigi vis tiek mes turėsime rasti laiko iki pusės penkių, kad galėtume tinkamai tą numatytą laiką panaudoti. Kaip ten bebūtų, tai yra tik tai viena nuomonė, tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad vis dėlto ir jai reikėtų skirti pakankamai dėmesio, kadangi rytoj mes turėsime nagrinėti ir Vengrijos klausimą, ir dar kitus klausimus. Dėkuoju. Uh, that's all right, no, you've dealt. Ponas Langinas, viskas gerai. Aš pritariu kolegų nuomoniai. Paklausime komisaro. Ir žinoma, pateiksime pakankamai daug klausimų. Aš taip pat turiu keletą. Aš pristatysiu temą, po to mes e, pateiksime, suteiksime galimybę pateikti klausimus, po to galėsime koordinatoriams pateikti klausimus, o po to jau visiems kitiems e, posėdžio dalyviams. Pirmiausia, suteiksiu galimybę koordinatoriams pateikti klausimus, išsakyti pastabas, o po to jau visi kiti nariai galės diskutuoti. Aš manyčiau, kad reikėtų apsiriboti dviem, trim minutėm kalbėjimo laiku labai svarbu ne tik tai kalbėti, bet ir suformuoti kažkokius rezultatus. Aš supratau, kad mes turime laikytis e, kalbėjimo laiko, tačiau kaip koordinatoriai kalbės, ar pateikinės klausimą ir gaus atsakymą, ar pirmiausia bus pateikti visi klausimai, po to sulauksime iš komisaro Oettingerio atsakymų. Aš manyčiau, kad toksai, tai vadinamas, ping-pong būtų daug įdomesnis, būtų ir gyviau, ir įdomiau, o jeigu komisaras iš karto atsinės į visus klausimus, tai kai kurie klausimai bus ne visiškai atsakyti, kai kurie bus pamiršti ir žinoma, jam susitarys galimybių išvengti vieno ar kito klausimo. Taigi klausimas atsakymas, klausimas atsakymas man būtų primtesnis variantas. Būtent mes taip ir planuojame. Iki, iki to taip ir liks. Žinoma, galime tai padaryti, kaip jūs pasiūlėte klausimai dvi minutės ir atsakymai trys minutės komisarui. Kažkas panašaus turėtų būti. Kad būtų aišku, kad e, mes kalbėsime ir atsakysime klausimus penkių minučių blokais. Taigi tiek apie rytojų. Dabar trat Čiasis targotvarkės klausimas, balsavimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Cerar, ar norėtumėt ką nors priduoti, kaip pranešėjas? Pirmininkė, mes jau šiek tiek ir taip ilgai diskutavome ir vyko daugybė klausimų šiuo klausimu, todėl reikėtų pagaliau balsuoti. Tiesiog balsuoti už galutinį šio pranešimo tekstą. Ines. Labai ačiū. Dėkuoju ponui Celeriui už darbą ir norėčiau informuoti jūs, kad 421 pakeitimą atsijimu. Atsiprašau, žinau, kad buvo daug problemų, atsiprašau, ponė Eleri, labai e, dėkuoju Jums už kantrybę. 421 pakeitimas, jį atsimame. Mano pakeitimas 421. Das, ja. das ist. Äh, genau, Seite 36. 36 puslapis balsavimo sąraše. Taigi dabar jau galima iš tikrųjų pradėti balsuoti. Patikrinkime, ar veikia sistemas, pamažėsime, kiek yra atstovų, kurie turi teisę balsuoti. Tiesiog nuspauskite mygtukus ir matysime, kiek balsuoja. Ar kas nors pamiršo atnešti savo kortelę? Be vieną kortelę neištrauk. Trūksta vienas kortelės dar. Vėl kolegos. Viskas tvarkoja. Dabar viskas tvarkoja. Ne vienos frakcijos atstovo nėra per daug. Taigi, sprendimas dėl biudžeto patvirtinimas. Pirmas, antras ir trečias pakeitimai kartu, kas už, kas prieš, kas laiko atmesta. Elektroninis vardinis balsavimas pasideda. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame. 16 už, 7 prieš priimta. Taigi patvirtintas biudžetas. Vykdomasis agentūras buvo trauktas į šitą pranešimą. Žvelgėme į kitą darbo tvarkės puslapį. 11 puslapis, 22 pakeitimas, kas už. 22, kas už. Kas prieš. Suslaiko. Galbūt pasitikrinkime kortelėmis balsuodamis dėl 22 pakeitimo. Baigime. Atmesta. 24 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 25 už, prieš, susilaiko, priimta. 23 už, prieš, susilaiko, atmesta. 26 už, prieš, susilaiko, atmesta. 27 už, prieš, susilaiko, priimta. 28 už, prieš, susilaiko, atmesta. 29 už, prieš, susilaiko, priimta. 30 su pakeitimu žodžiu. Ar kas nors prieštarautų pakeitimu žodžiu? Atmestas pakeitimas žodžiu. Dėl teksto balsuojame. Dalimis. Kas už? Kas už pirmąją? Kas prieš? Susilaiko atmesto. Už antrąją už. Prieš susilaiko priimta. 31 už, prieš susilaiko atmesta. 32 už, prieš susilaiko. 32 neaišku, balsuokime kortelėmis, atrodo, kad nepritarėte, bet vis dėlto reikėtų įsitikinti. Atmesta. 33, 5 dalys, pirmoji už, prieš priimta, antroji už, prieš susilaiko atmesta atmesta. Trečioji už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtoji už, prieš. Ketvirtoji dalis, balsuokime kortelėmis. Atmesta. Penktoji už, prieš, susilaiko priimta. 34 yra pakeitimas žodžiu, atmestas pakeitimas žodžiu, trys dalis pirmoji už, prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis už, prieš susilaiko atmesta. Trečioji už, prieš susilaiko atmesta. 35 už, prieš susilaiko atmesta. 36 už, prieš susilaiko priimta. 37 už, prieš susilaiko priimta. 38 už, 37. Balsuojame kortelėmis. Man atrodo akivaizdu, kad buvo pritarta. Du kolegus dar nebalsavo. Priimta. 38 už, prieš, susilaiko, priimta. 40 už, prieš, susilaiko, pri, atmesta. 39 už, prieš susilaiko atmesta. 41 už, prieš susilaiko priimta. 42 už, prieš susilaiko atmesta. 43 už, prieš susilaiko atmesta. 44 už, prieš susilaiko atmesta. 45 už, prieš susilaiko priimta. 46 už, prieš susilaiko priimta. 47 už prieš susilaiko primta. 48 ir pakeitimas žodžiu, niekas neprieštarauja, kas už, kas prieš susilaiko primta. 49 už prieš susilaiko primta. Atmesta. 51 su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš susilaiko primta. 50 kas už kas prieš, susilaiko priimta. 52 už, su pakeitimu žodžiu, niekas neprieštarauja, kas už, kas prieš, susilaiko. 52, pabalsuokime kortelėmis. Penkiasdešimt antras. Baigiame. Priimta. 53 už. Prieš. Susilaiko ir dėl 53 balsuokime kortelėmis. Baigime. Atmesta. 54 už prieš susilaiko atmesta. 55 už prieš susilaiko priimta. 56 už prieš susilaiko atmesta. 57 už prieš susilaiko priimta. 58 už, prieš. 58 neaišku, balsuokime kortelėmis. 58. Priimta. 59 su pakeitimu žodžiu. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 60 už, prieš, susilaiko, atmesta. 61 su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš, suslaiko primta. 62 už, prieš, suslaiko primta. 63 už, prieš, suslaiko primta. 64 už, prieš, suslaiko primta. 65 už, prieš, suslaiko atmesta. 66 už, prieš, suslaiko atmesta. 68 prieš, suslaiko atmesta. 68 balsuokime kortelėmis. Priimta. 60, atkrentęs 69. 69 atrodo, kad atmesta, bet nesu įsitikinusi balsuokime kortelėmis. Baigiame. Priimta. 700 už, prieš, susilaiko. 700 už, prieš, susilaiko, atmesta. 701 už, prieš, susilaiko. 701 neaišku, balsuokime kortelėmis. 71. Baigiame atmestą. 72 už prieš susilaiko priimta. 64-65 atkrenta, balsuoti nereikia. 63 už, prieš susilaiko priimta. 66 už, prieš susilaiko atmesta. 67 už, prieš susilaiko priimta. 78 už, prieš susilaiko. Aš 78, neaišku, balsuokime kortelėmis. Priimta. 69 už, prieš, susilaiko. Kas už? Kas prieš, susilaiko. Priimta. 81 su pakeitimu žodžiu, niekas neprieštarauja pakeitimui, kas už. Yra prieštaraujančių. Tuomet tik dėl teksto be pakeitimo 81 už, prieš, susilaiko, atmestam. 80 su pakeitimu žodžiu balsuoti reikia. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 82 su pakeitimu žodžiu. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. 82. Pabalsuokime kortelėmis. Baigiame. Priimta. 83 už prieš susilaiko. 84 balsuokime kartu elektroniškai už abu. Baigiame. Atmesta. 85 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 86 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 86 kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 87 už. Prieš. Suslaiko. Priimta. 88 už. Prieš. Suslaiko. Atmesta. 89 už. Prieš. Suslaiko. Priimta. 90 už prieš susilaiko atmesta. 91 už prieš susilaiko priimta. 92 už prieš susilaiko atkrenta. 23 už prieš susilaiko atmesta. 97 už prieš susilaiko atmesta. 24 už prieš susilaiko atmesta. Atmesta. 25 už prieš susilaiko. 95 balsuokime kortelėmis. Baigiame. Priimta. 96 už prieš susilaiko priimta. 98 atkrenta. 99 už prieš susilaiko priimta. 101 už prieš susilaiko priimta. 100 už prieš susilaiko priimta. 102 už prieš susilaiko atmesta. 103 už prieš susilaiko priimta. 104 už prieš prieš susilaiko priimta. 105 už prieš susilaiko atmesta. 106 už prieš susilaiko atmesta. 107 prieš susilaiko atmesta. 113 už prieš susilaiko priimta. 112 13 balsuokime kortelėmis. Baigiame. Priimta. 112 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 108 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 109 už. Prieš. Susilaiko. Können wir das checken? 109. Devintas kortelėmis, prašau. Priimta. 110 už, prieš susilaiko priimta. 111 už, prieš susilaiko priimta. 114 su pakeitimu žodžiu, niekas neprieštarauja pakeitimui, kas už, prieš susilaiko priimta. 115 už, prieš susilaiko atmesta. 117 už, prieš. 118. Priimta. 118 už, prieš susilaiko. 118 balsuokime kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 116 už. Prieš susilaiko priimta. 119 už. Prieš susilaiko atmesta. 120 120. 121 už prieš laiko priimta. 125 su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš laiko priimta. 124 už. Šimtas dvidešimt šeštas už. Prieš susilaiko priimta. Šimtas dvidešimt septintas už. Prieš 127 balsuojame kortelėmis. Atrodo, kad būtų pritarta, bet ne visiškai aišku. Kelkite laiką, ranką laiku. 128 už, prieš, susilaiko, priimta. 129 už, prieš, susilaiko, priimta. 130 už, prieš, susilaiko, priimta. 131 už, prieš, susilaiko, priimta. 133 už, prieš susilaiko primta. 132 už prieš susilaiko primta. 104 už prieš susilaiko primta. 165 balsuoti nereikia, 166 už prieš susilaiko primta. 137 už prieš susilaiko primta. 138 už prieš susilaiko primta. 139 už prieš susilaiko primta. 139 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 140 už prieš susilaiko atmesta. 141 už prieš susilaiko atmesta. 142 už prieš susilaiko atmesta. 143 už prieš suslaiko atmesta. 144 už, prieš suslaiko atmesta. 145 už, prieš suslaiko atmesta. 146 ir 7 už, prieš suslaiko atprimta. 148 dalimis, pirmoji už, prieš suslaiko priimta. Antroji už, prieš suslaiko atmesta. 149 už, prieš, susilaiko, atmesta. 150 už, prieš, 150 balsuokime kortelėmis. Čekis beendet. Baigiame, priimta. 151 už, prieš, susilaiko, priimta. 152 už, prieš, susilaiko, priimta. 153 už, prieš susilaiko atmesta. 154 už prieš susilaiko atmesta. 155 už prieš susilaiko priimta. 156 už prieš susilaiko priimta. 157 už prieš susilaiko priimtas. 159 už prieš susilaiko priimta. 158 priimta. 163 dalis pirmoji už prieš susilaiko primta, antroji už, prieš susilaiko primta, trečioji už, prieš susilaiko primta. 161 už, prieš 161 kortelėmis, prašau. Der Check ist beendet. Baigiame priimta. 162 už prieš, susilaiko atmesta. 163 už, prieš, susilaiko atmesta. 164 už, prieš, susilaiko priimta. 164 balsuokime kortelėmis. Baigiame. Priimta. 165 už, prieš, susilaiko, atmesta. 166, pasuot nereikia, 67 už, prieš susilaiko priimta. 168 už, prieš susilaiko atmesta. 170 už, prieš susilaiko priimta. 169 už, prieš susilaiko priimta. 121 už, prieš susilaiko priimta atmesta. 122 už, prieš, susilaiko, atmesta. 123 už, prieš, susilaiko, atmesta. 124 už, prieš, susilaiko, atmesta. 125 už, prieš, susilaiko, atmesta. 106 už, prieš, susilaiko, atmesta. 107 už, prieš, susilaiko, priimta. 178 atsiimtas 169 su pakeitimu žodžiu. Dėl teksto už prieš susilaiko primta. 180 už prieš susilaiko. 180 balsuokėme kortelėmis. Baigėme. Priimta. Šimtas aštuoniasdešimt pirmas už prieš susilaiko Neaišku, balsuokime kortelėmis. 181. Atmesta. 182 už prieš susilaiko atmesta. 183 atkrenta. 84 už prieš susilaiko atmesta. 185 už prieš susilaiko priimta. 100 86 už, prieš, susilaiko, atmesta. 87 už, prieš, priimta. 188 atkrenta. 190 už, prieš, susilaiko, atmesta. 189 už, prieš, susilaiko, atmesta. 121 už, prieš, susilaiko, atprimta. 122 už, prieš, susilaiko, atmesta. 113 už, prieš, susilaiko. 193 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 124 už, prieš, susilaiko atmesta. 115 už, prieš, susilaiko atmesta. 126 už, prieš, susilaiko atmesta atmesta. 198 už prieš priimta. 199 už prieš susilaiko priimta. 200 už prieš susilaiko atmesta. 201, 202 už prieš susilaiko priimta. 203 už prieš susilaiko atmesta. 204 už prieš susilaiko atmesta. Atmesta. Pakeitimas žodžiu dar liko. Niekas neprieštarauja dėl teksto. Kas už, kas prieš, sulaiko. Atrodo, kad pritarta, tačiau vis dėlto pakontroliuokime. Pasižiūrėkime, kaip balsuosite kortelėmis. Priimta. 205 už prieš susilaiko atmesta. 207 už, prieš susilaiko priimta. 206 už, prieš susilaiko atmesta. 208 už, prieš susilaiko atmesta. 209 už, prieš susilaiko atmesta. 210 už, prieš susilaiko atmesta. 211 už, prieš susilaiko atmesta. 2.12 už prieš susilaiko atmesta. 2.13 prieš susilaiko atmesta. 2.14 už prieš susilaiko atmesta. 215 už prieš susilaiko atmesta. 216 už prieš susilaiko atmesta. 2.17 už, prieš, susilaiko priimta. 2.18 atkrenta 2.19 su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš, priimta. 2.20 su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 221 už, prieš, susilaiko priimta. 252 už, prieš, susilaiko atmesta. 223 už, prieš, susilaiko atmesta. 224 už, prieš, susilaiko atmesta. 225, trys dalys, pirmoji už, prieš, susilaiko pinta. Antroji už, prieš, susilaiko priimta. Trečioji už, prieš, susilaiko priimta. 226 už, prieš, susilaiko atmesta. 227 už. 226. 226. Balsuojame kortelėmis. vieno žaliųjų balso per daug. Atmesta. 227 už prieš susilaiko atmesta. 228 už prieš susilaiko atmesta. 229 už prieš susilaiko atmesta. 230 už prieš susilaiko 230 balsuojami kortelėmis. Baigiame atmestą. 231 už prieš susilaiko atmestą. 232 už prieš susilaiko atmesta. 233 už prieš. 233 balsuojame kortelėmis. Atmesta. 234 už prieš susilaiko atmesta. 235 už prieš susilaiko atmesta. 236 už prieš susilaiko atmesta. 237 už prieš susilaiko. Atrodo, kad nepritarta 237 kortelėmis. Atmesta. 238 už prieš susilaiko. Atmesta. 239 už prieš susilaiko. Atmesta. 240 už prieš susilaiko atmesta. 241 iki 43 už prieš 241 iki 243 balsuojame kortelėmis. Priimta. 244, 245, kas už, kas prieš. Irgi balsuokime kortelėmis dėl 244, 245. Primta. Du keturi septyni, du keturi šeši, du aštuoni septyni, du devyni. Atmesta. Tikėkite manim. 248, 249 vis dėlto balsuoti, prašote, prašau. Atmesta. 250 kas už. Kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 251, 252 kas už. Kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 253 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 254 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 255, 256 kas už kas prieš, susilaiko. 255, 256. Pasuokime kortelėmis. Priimta. 257 už. Nereikia balsuoti. Yra pakeitimas žodžiu. Kas už. Kas prieš. Susilaiko. Priimta. 258-259-60. 258-259-60. Visi kartu kortelėmis. Priimta. 261-666. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 267, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 268-666. 2, 6, 8 iki 61. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 268 iki 271 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Pritarta. 272, 273. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 272-273. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. 274 atkrenta. 275, 276, kas už, kas prieš, susilaiko. 275, 276. Balsuojame kortelėmis. Priimta vieno balso persvara 277, 278, kas už, kas prieš susilaiko 277, 278 balsuojame kortelėmis. Priimta. 279 už, prieš susilaiko 279 kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 281 dalimis. Pirmoji už, prieš, susilaiko. 281. Du aštuoni vienas, pirma dalis už. Septyniasdešimt devintas buvo priimtas. 279 buvo atmestas. 200, where are we? 280, I'm sorry. 280 in favor. 280 už, prieš, susilaiko. Kortelėmis 280. 280 kortelėmis, prašau balsuoti, atmesta. 281, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 281 antroji dalis. Kortelėmis prašau. Second part of 281. No. It was adopted. Priimta. 282 ir pakeitimas žodžiu. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 283 282 kortelėmis, prašau. Ja. Ja. 283 to 285. 283, 285, kas už, kas prieš, prieš laiko, atmesta. 286, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 287 už, prieš, susilaiko, atmesta. 288 už, prieš, susilaiko, atmesta. 289 už, prieš, susilaiko, atmesta. 290 už, prieš, susilaiko, atmesta. 291 už, prieš, susilaiko, atmesta. 291, kol pasakėme kortelėmis. primta. 292, nereikia balsuoti, 293 už, prieš, visą laiką balsuojame dėl 293. Baigiame. Atmesta. 294 už prieš susilaiko balsuojame dėl 924. Atmesta. 296 už, prieš, susilaiko 294 kortelėmis. Priimta. 295 už, prieš, susilaiko priimta. 296, kas už, priimta. priimta. 299 už, prieš, susilaiko, atmesta. 301 už, prieš, susilaiko, 301 balsuojama kortelėmis. Priimta. 302 už, prieš, susilaiko, balsuokime kortelėmis dėl 302. priimta. 303 už, prieš, susilaiko, priimta. 304 atkrenta, 305 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 306 už, prieš, susilaiko, priimta. 307 atkrenta, 308 už, prieš, sus... priimta, priimta. 309 už, prieš, susilaiko, priimta. 310 už, prieš, susilaiko, priimta. 311 už, prieš, susilaiko, 311, balsuokime kortelėmis. Atmesta. 312 už, prieš, susilaiko, atmesta. 313 su pakeitimu žodžiu. 312 pakartokime balsuodami kortelėmis. Atmesta. 313 su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 316 už, prieš susilaiko priimta. 317 už, prieš susilaiko priimta. 318 už, prieš susilaiko atmesta. 319 už, prieš susilaiko atmesta. 320 už, prieš susilaiko priimta. 321 už, prieš susilaiko priimta. 322 už, prieš susilaiko. 32. Balsuokime gruptelėmis. Priimta. 323 už, prieš, susilaiko priimta. 324 už, prieš, susilaiko. 324 kortelėmis. 324. priimta. 325 už prieš susilaiko priimta. 326 atkrenta. 327 už prieš susilaiko atmesta. 328 už prieš susilaiko priimta. 329 už prieš susilaiko atmesta. 330 už prieš susilaiko atmesta. 330 už, prieš, susilaiko. 331 kortelėmis. Trys šimtai trisdešimt antras už, prieš, susilaiko, priimta. 333 už, prieš, susilaiko, atmesta. 334 už, prieš, susilaiko. 334 gal balsuokime kortelėmis. Priimta. 335 už prieš susilaiko. 335 pakartokime. Atmesta. 336 už prieš susilaiko atmesta. 337 už prieš susilaiko priimta. 338 už prieš susilaiko atmesta. 339 už prieš susilaiko atmesta. 340 už prieš susilaiko atmesta. 341 už prieš Atrodo priimta, bet vis dėlto kortelėmis. Trys, keturi, vienas. Trys, keturi, vienas. Balsuokime kortelėmis. Priimta. 342 už, prieš, susilaiko, priimta. 343 atkrenta, 344 už, prieš, susilaiko, priimta. Balsuokime dėl 344 kortelėmis. Atrodo, kad pritarėte. Vis dėlto ne. 3, 4, 5 už prieš susilaiko atmesta. 3, 4, 6 su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš susilaiko. 3, 4, 6 balsuojame kortelėmis. 3, 4, 6. atmesta. 347, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 348 už, prieš, susilaiko atmesta. 349 su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš, susilaiko. Balsuokime kortelėmis. ne dviem dalimis, tiesiog kadangi pakeitimas žodžių buvo atmestas, reikėjo balsuoti. 350, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 351 už, prieš susilaiko atmesta. 352 už, prieš susilaiko priimta. 353 už, prieš susilaiko priimta. 354 už, prieš susilaiko priimta. 3, 5, 4 kortelėmis. Atmesta. 355 už, prieš, susilaiko, atmesta. 356 už, prieš, susilaiko, priimta. 357 už, prieš, susilaiko, priimta. 358 už, prieš, susilaiko, priimta. 359 už, prieš, susilaiko, 360 už, prieš susilaiko priimta. 361 už, prieš susilaiko priimta. 362 už, prieš susilaiko atmesta. 363 už, prieš susilaiko priimta. 364 už, prieš susilaiko atmesta. 366 už, prieš susilaiko priimta. 365 už atkrenta, 367 už, prieš susilaiko priimta. 368 už, prieš susilaiko priimta. 369 už, prieš susilaiko. 369 balsuokime kortelėmis. Priimta. 370 kas už e, priimta 371, kas už prieš sulaikę priimtas, 372 už prieš susilaikę priimta, 373 už prieš susilaikę pasitikrinkime 373. Atmesta. 374 kas už prieš susilaikę. Gal galime pasitikrinti? su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikė, ar galime pasitikrinti 377. Man atrodo, kad patvirtinta. Taip. 378, kas už, prieš susilaikė, priimta. 379, už prieš susilaikė, priimta. 318, e, už prieš susilaikė, priimta. 381 už prieš susilaikė priimta 382, kas už prieš susilaikė priimta 383, už prieš susilaikė priimta 384, už prieš susilaikė, man atrodo, kad priimta. Pasitikrinkime. Taip, patvirtinta 385 atkrito, 386 kas už, prieš susilaikė priimta, 387 už prieš susilaikė priimta, 388 e, už prieš susilaikė priimta, 389 su žodiniu pakeitimu, niekas neprieštarauja, kas už prieš susilaikė priimta, 390 kas už prieš susilaikė priimta. 390, 391, dėl jų nereikia balsuoti, 392 atkrenta, 393, kas už prieš susilaikė priimta, 394 už prieš susilaikė priimta, 395, 396, kas už prieš susilaikė priimta, 397 už prieš susilaikė priimta. 389 už prieš 399 už prieš susilaikė priimta, 400 e, už prieš susilaikė, priimta 401, nereikia balsuoti, 402 už prieš susilaikė priimta, 403 už prieš susilaikė priimta, 404 už prieš susilaikė, man atrodo, kad atmesta, gal galime pasitikrinti. Atmesta. 405 kas už prieš susilaikė priimta, 406 už prieš susilaikė priimta, 407 už prieš susilaikė priimta, 408 už prieš susilaikė priimta, 409, 408 tikriname. Gerai. Atmesta. Dėkui, kad paprašėte pasakyti 409, kas už prieš susilaikė priimta, 410, kas už prieš susilaikė priimta, 411 už prieš susilaikė priimta, 412 už prieš susilaikė atmesta, 413 už prieš susilaikė priimta, 414 už prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinsime 414. atmesta. 4.15, kas už, prieš, susilaikė, priimta, 4.16, nereikia balsuoti, 4.17, už, prieš, susilaikė, atmesta, 4.18, dvi dalys, pirmoji dalis, už, prieš, susilaikė, atmesta, antroji, gerai, tikriname, pirmoji dalis, Balsuojame dėl pirmosios dalies. Antroji dalis, atmesta antroji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. 4.19 už prieš susilaikė priimta. 4.20 už prieš e, susilaikė atmesta. 4.21 atsimta. 4.22 už prieš susilaikė priimta. 4.23 už e, prieš susilaikė atmesta. 424 už, prieš, susilaikė, priimta. 425 už, prieš, susilaikė, priimta. 426 už, prieš, susilaikė, 427, dvi dalis, pirmoji už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 427 pirmoji dalis. Atmesta. Antroji dalis 427, kas už, prieš susilaikė atmesta. 428 už, prieš susilaikė priimta, 429 už, prieš susilaikė priimta, 430 už, prieš susilaikė priimta, 431 už, prieš susilaikė priimta, 432 už, prieš susilaikė priimta, 433 už, prieš susilaikė atmesta. 4, 4, 3, sako pirmininkė, už prieš susilaikė priimta, 4, 3, 5 už, prieš susilaikė atmesta, 4, 3, 6 už, prieš susilaikė atmesta, 4, 3, 7 už, prieš susilaikė atmesta, 4, 3, 8 su žodiniu pakeitimu, niekas neprieštrauja jam. E, kas už prieš susilaikė priimta. 439 už, prieš susilaikę e, atmesta. Tikriname. 439 e, balsuojame. E, atmesta. 440 už prieš susilaikę atmestą, 441 už prieš susilaikę atmestą, 442 dvi dalis, pirmoji dalis už prieš susilaikė priimta, antroji dalis už prieš susilaikė priimta, 443, kas už prieš susilaikė priimta, 444, dvi dalis, kas už prieš susilaikė priimta, antroji dalis už prieš susilaikė atmesta. 445 už prieš susilaikė priimta, 446 su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikė atmesta. 447, kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta, pasitikrinkime. Patvirtinta, 448. Pritarta 449 už prieš susilaikė priimta. 450 kas už prieš susilaikė priimta. 17 kas už prieš susilaikė priimta 18, už prieš susilaikė priimta 19, e, už prieš susilaikė priimta 20, už prieš susilaikė priimta 21, už prieš susilaikė priimta. Afet pirmasis iki penktojo afet vienu balsavimu. Kas už prieš susilaikė atmesti. Afet šeštasis, kas už prieš susilaikė priimta. Afet septintasis už prieš susilaikę priimta AFET 8 iki AFET 11 vienu balsavimu. Uh, už prieš susilaikę atmesta. D1, D4, kas už prieš susilaikė atmesti penktasis dėvė už, prieš susilaikė e, priimtas, dėvė šeštasis dvi dalis pirmoji kas už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. Dėvė septintasis už, prieš susilaikė priimta, dėvė aštuntasis už, prieš susilaikė priimta. Dieve devintasis jau patenka keturi, dešimtasis dieve už prieš susilaikę priimta 11 dėvė už prieš reikia pasitikrinti. Atmesta 12 dėvė, kas už prieš susilaikė priimta. Ampul nuo pirmo iki šešto vienas balsavimas, kas už prieš susilaikė atmesti, septintasis ampul už, prieš susilaikė priimta, ampul aštuntasis už, prieš susilaikė atmesta, devintasis ampul nuo jo iki dvyliktojo. Ne, devintasis atskirai už prieš susilaikė priimtas, dešimtasis kas už prieš susilaikė. Jis patenka kitur, dešimtas vienuoliktas patenka kitur, tada dvyliktas už prieš susilaikė priimta. Uh, NV1 iki 5 galim balsuoti. NV nuo 1 iki 3. Vienu balsavimu, kas už. Nereikia balsuoti, vis tik jie patenka kitur. Ketvirtasis NV, kas už prieš susilaikė atmesta. NV5 už prieš susilaikė atmesta. NV5 tikriname. Dar nebaikite balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Tai dėl komisijos biudžeto vykdymo tvirtinimo decentralizuotos agentūros niekaip nesusijęs su komisijos biudžeto vykdymo tvirtinimu. Paprastai mes nebalsuojame, kadangi tai nepatenka į aprepti. Jūs taip ir sakote, ne? Gerai. NV6, kas už? Prieš susilaikė priimta, septintasis NV už, prieš susilaikė priimta NV8 už, prieš susilaikė atmestas Envi. Devintasis už, prieš susilaikė priimtas. N20 už, prieš susilaikė atmestas N11, kas už, prieš susilaikė atmestas NV12 už, prieš susilaikė priimtas NV13 už, prieš susilaikė atmestas NV15. 14 ir 15 patenka kitur, NV16, viskas už prieš susilaikė, pasitikrinkime. Prašom balsuoti. Atmestas. NV17 e, nereikia balsuoti, net Tran pirmasis, antrasis, patenka kitų ir trečiasis trankas už prieš susilaikė priimtas. Ketvirtasis patenka kitur, penktasis trankas už prieš susilaikę atmestas. Transporto šeštasis už prieš susilaikė priimtas. Septintasis transporto patenka kitur. E, aštuntasis transporto už prieš susilaikė priimtas. Devintasis transporto už prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis transporto už prieš susilaikė priimtas. Vienuoliktasis transporto patenka kitur. Dvyliktasis transporto už prieš susilaikė priimtas. Tryliktasis transporto. Uh, kas už prieš susilaikė priimta 14. Jis patenka kitur, 15 taip pat, 16 tuomet transporto kas už, prieš susilaikė priimtas, 17, 18 patenka kitur, 19 e, transporto už prieš susilaikė priimtas, 20 transporto už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. 20 transporto. Priimta. 21 e, panegitų, regi 1, 2, 3 taip pat, 4 regi už prieš susilaikė priimta, 5 regionų už prieš susilaikė, e, pasitikrinkime. Atmesta. Regi 6, 7 patenka kitur, 8, kas už prieš susilaikė priimta, 9 už prieš susilaikė priimta, kiti regi patenka kitur pakeitimai, e, trečiasis e, žemės ūkio, kas už prieš susilaikė, atmesta, ketvirtasis už prieš susilaikė, ar galime pasitikrinti dėl ketvirto žemės ūkio. Patvirtinta penktasis žemės ūkio už prieš susilaikė priimta, šeštasis už prieš susilaikė priimta Tikrinkime dėl šešto. Priimta. Agri septintasis už, prieš, susilaikė, priimta. Agri dvyliktasis kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. E, netrodo, kad buvo dauguma aiški, tai patvirtinta. 13 agri patenkintų ir 16 dabar žemės ūkio už prieš susilaikė priimtas, 17 už prieš susilaikė. Ar galime pasitikrinti? Atrodo, kad patvirtinta, bet tikrinkime. Taip. Kiti žemės ūkio pakliūva kitur. Trečiasis žuvininkystės už prieš susilaikė priimta. Penktasis žuvininkystės už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis žuvininkystės už prieš susilaikę priimta, septintasis už prieš susilaikę priimta, aštuntasis už prieš susilaikę. Gal pasitikrinkime dėl aštuntojo žuvininkystės komiteto pakeitimo. Patvirtinta. um, EPP balsavimas ar šventio mano minusas. Prieš devintasis. Kas už prieš susilaikė priimta. Dešimtasis žuvininkystės už prieš susilaikė. Pasitikrinkime dešimtąjį. Nustebau, dėl to norėjau pasiteirauti, kas čia vyksta. Ačiū. Priimta. Vienuoliktasis patenka kitur žuvininkystės kultūros. Pirmasis už prieš susilaikė primta, antrasis kultūros už, prieš susilaikė primta, trečiasis kultūros už, prieš susilaikė priimtas, ketvirtasis už, prieš susilaikė priimta, bet pasitikrinkime. Man atrodo, kad patvirtinta, bet balsuokite elektroniškai. Atmesta. Labai didelė persvara. Penktasis kultūros už, prieš susilaikė priimtas. Šeštasis už, prieš susilaikė priimtas. Septintasis už, prieš susilaikė. Ar galime pastikrinti dėl septintojo? Patvirtinta. Aštuntasis kultūros e, už prieš susilaikę priimta, devintasis kultūros už prieš susilaikė priimta, dešimtasis už prieš susilaikė priimta, vienuoliktasis už prieš susilaikė priimtas, dvyliktasis, e, šešioliktasis pakliūva kitur, septynioliktasis dabar kas už prieš. Ar galime pasitikrinti dėl kultūros 17, e, man atrodo patvirtinta. Atmestas. Lybė ketvirtasis, kas už, prieš susilaikė priimtas, lybė šeštasis už, prieš susilaikė priimta, moterų reikalų komitetas pirmasis už, prieš susilaikė, tikrinkime dėl FEM pirmojo. EPP narių per daug ne. Viskas gerai. Patvirtinta. Fem antrasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Fem trečiasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Fem ketvirtasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Fem penktasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Fem šeštasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Aštuntasis fem už, septintasis, atsiprašo pirmininkė, kas už, prieš susilaikę pasitikrinkime septintąjį. Didelio persvaro patvirtintas. Aštuntasis, kas už prieš susilaikė priimtas. Devintasis, tam už prieš susilaikė priimtas. Dešimtasis, tam už prieš susilaikė priimta. Dabar dėl visos rezoliucijos balsuosime. Vardinis balsavimas, prašom. Balsavimas baigtas. 18 už 4 prieš. Sveikinu pranešėją. Dabar speciali audito rūmo ataskaita. Ar kas nors norite ką nors pasakyti, gerbiamas pranešėjų, prašom. Ne, nenorite. Pirmasis pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimtas. Antrasis už prieš susilaikė priimta trečiasis už, prieš susilaikė priimta ketvirtasis už, prieš susilaikė atmestas penktasis už, prieš susilaikė atmestas šeštasis už, prieš susilaikė atmestas septintasis už, prieš susilaikė pasitikrinkime dėl septintojo. Septintasis pakeitimas. Tikriname septintąjį pakeitimą. Balsavimas baigiamas. Priimta. Aštuntasis, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Devintasis už, prieš, susilaikė atmestas. Dešimtasis už, prieš, susilaikė. Tikrinkime dešimtasis pakeitimas. Dešimtasis pakeitimas. patikrinimo. Baigėme atmestą 11. Kas už? Prieš susilaikė priimtas 12. Už. Prieš susilaikė patvirtintas 13. Už. Prieš susilaikė pasitikrinkime 13. pakeitimą. 13. pakeitimas. Balsavimas baigtas atmestas. 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas 15 už, prieš, susilaikė, priimtas 16 už, prieš, susilaikė, priimtas 17 už, prieš, susilaikė, patikrinkime 17 pakeitimas. Tikriname. Balsavimas baigtas, priimta 18 kas už, prieš susilaikė priimta 20 už, prieš, susilaikė, atmestas. 19 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Taip, tikriname dėl 19, gerai. E, balsavimas baigtas, priimtas. 21 kas už, prieš, susilaikė, reikia tikrinti 21. 21 pakeitimas atmesta. 22 už, prieš, susilaikė, atmestas. 23 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 24 už, prieš, susilaikė, atmestas. 25 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 26 už, prieš, susilaikė, priimtas. 27 už, prieš, susilaikė susilaikė atmestas, 28 kas už, prieš susilaikė priimtas. Dabar e, vardinis balsavimas dėl viso pranešimo projekto. Balsavimas baigtas. Sveikinu pranešėją. Dabar balsuosime dėl EIB finansinės veiklos kontrolės Pranešės yra Marko Valį. Ar norite pasisakyti? Prašom. Taip, aš tik norėčiau padėkoti šešėliams pranešėjams už jų, padėkoti šešėliams pranešėjams už jų bendradarbiavimą. Ir gal aš po balsavimo dar turėsiu daugiau pastabų, bet dabar viskas. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaikė atmestas, patvirtinta. Antrasis už prieš susilaikė priimtas, trečiasis už prieš susilaikė priimta, e, ketvirtasis už prieš susilaikė atmestas. Šeštas už prieš susilaiko priimta. Šeštasis balsuojame kortelėmis. Priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Antrasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Keturioliktas už, prieš susilaiko. Trečiasis, atsiprašau, išleidau trečiąjį. Kas už, prieš susilaiko priimta. Keturioliktas už, prieš susilaiko priimta. Penkioliktas už, prieš susilaiko atmesta. Šešioliktas už, prieš susilaiko atmesta. 17 už prieš susilaiko priimta. 18 už prieš susilaiko priimta. 19 už prieš susilaiko. 19 atrodo, kad pritarėte, bet balsuokime kortelėmis. Baigime. Priimta. 20 už prieš susilaiko priimta. 21 už, prieš, susilaiko. 21 kortelėmis. Baigiame atmestą. 22 už, prieš, susilaiko, priimta. 23 už, prieš, susilaiko, priimta. 24 už, prieš, susilaiko 24 kortelėmis, prašau. Atmesta. 25 už. Prieš suslaiko priimta. 26 už. Prieš suslaiko priimta. 27 už. Prieš. Sus... 27 kortelėmis. Das ist abgelehnt atmesta. 28 už. Prieš susilaiko. Prie. 29 už. 29 už. Prieš susilaiko. 29 kortelėmis. Iš tikrųjų visi atrodo pavargę, nedisciplinuoti, primta. 30 už už prieš susilaiko. Vėl balsuojame dėl 30. Angenommen. Also, 31 zurück. 31 atsiimtas, 33 už, prieš, susilaiko. 33, atsiprašau, pirmininkas sako 23, 32. Baigiame. Priimta. 33 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Ketvirtasis kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Penktasis kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 39 už. Prieš. Susilaiko. Pri... Atmesta. 40 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 41 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Šeštas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 44 už prieš susilaiko atmesta. 45 už prieš susilaiko priimta. 46 už prieš susilaiko priimta. 47 už prieš susilaiko priimta. 48 už prieš susilaiko priimta. 49 už prieš susilaiko priimta. 50 už prieš susilaiko priimta. 51 už prieš susilaiko atmesta. 52 už prieš susilaiko priimta. 53 už prieš susilaiko priimta. 54 už prieš susilaiko priimta. 55 už prieš susilaiko priimta. 56 su pakeitimu žodžiu. Prieštaraujame pakeitimu žodžiu. Pranešėjas puikiai žino. Dabar balsuojame už tekstą. Už prieš susilaiko atmesta. 57 už prieš susilaiko priimta. 58 už prieš susilaiko atmesta. 59 už prieš susilaiko priimta. 60 už prieš susilaiko priimta. 61 už prieš susilaiko priimta. 62 už prieš susilaiko priimta. 63 už prieš susilaiko priimta. Šešim ketvirtas už prieš priimta. Pirmoji dalis čia buvo. Dabar antroji dalis, šešim ketvirtojo, per už prieš susilaiko. Dėl šešim ketvirtojo antrosios dalies balsuojame kortelėmis. Pirmoji dalis buvo priimta akivaizdžiai. Akivaizdžiai buvo balsuota už. Šešim penktas pritarta, septintas kompromisas už, prieš suslaiko priimta. 78, 68 už, prieš suslaiko atmesta. 69 69 prieš 69. Balsuokime kortelėmis. Priimta. Tai reiškia, kad 68 pakeitimas atkrenta 61, 62. Balsuoti nereikia. 70 už prieš susilaiko priimta. Inta pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaik. Inta pirmasis balsuojame kortelėmis. Priimta. Inta 2 iki 6 imtinai. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dėl trečio už, prieš susilaiko priimta. Inta 4 priimta. Inta 5 už, prieš susilaiko primta. Inta 6 už, prieš susilaiko primta. Inta 7, 108 už, prieš susilaiko primta. Inta 9 už, prieš susilaiko primta. Inta 10 už, prieš susilaiko primta. Inta 11 už, prieš susilaiko primta. Inta 12 už, prieš susilaiko primta. Inta 13, nereikia 114 už, prieš susilaiko primta. Dabar už visą rezoliucijos tekstą su pakeitimais vardinis balsavimas prasideda. Priimta. Dvidešimt už, trys susilaikė. Sveikiname pranešėją. O dabar balsuosime. Dabar Banjo. Banjo pranešimas. Ar panašėjas norėtų žodžio? Vienuoliktas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Tryliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. 14. Kas už, prieš susilaikė priimtas. 15. Už, prieš susilaikė. Ar galėtume pastikrinti dėl 15. E, atmestas. 16. Už, prieš susilaikė priimtas. 17. Už, prieš susilaikė atmestas. 18. Už, prieš susilaikė priimtas. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 26. 26 pakeitimas. Kas už prieš susilaikė atmestas. 27 už prieš susilaikė priimtas. Antrasis kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 31 už, prieš susilaikė priimtas. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 34 kas už, prieš susilaikė priimtas. 35 už, prieš susilaikė atmestas. 36 už, prieš susilaikė atmestas. 37 už, prieš susilaikė priimtas. 38 už, prieš susilaikė priimtas. 39 už, prieš susilaikė priimtas, 40 už, prieš susilaikė priimtas, 41 už, prieš susilaikė priimtas, 42 kas už, prieš susilaikė priimtas, 43 už, prieš susilaikė priimtas, 44 už, prieš susilaikė priimtas, 45 už, prieš susilaikė priimtas, 46 kas už, prieš susilaikė priimtas, 46 Pirmasis žodinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, priimtas 47. Atkrito 48. Kas už, prieš susilaikė, priimtas 49. Už, prieš susilaikė, prie, atmestas 50. Už, prieš susilaikė, priimtas 51. Kas už, prieš susilaikė, priimtas 52. Už, prieš susilaikė, pasitikrinkime 52. patvirtinta. 53. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 54. Už, prieš, susilaikė, priimtas. 55. Kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime 55. Man reikia, kad atmesta, bet reikia pasitikrinti. Atmesta. 56. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Tikriname. 56 pakeitimas tikrinamės. Atmestas. Tikrai dėlė daugumą atsiprašau, nemačiau, ačiū, kad paprašė patikrinti. 57. Kas už prieš susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimtas. 62. Už prieš susilaikė atmesta. 63. Už prieš susilaikė, atmestas. 64 kas už, prieš susilaikė, priimtas. 65 už, prieš susilaikė, priimtas. 66 už, prieš susilaikė, priimtas. 67 kas už, prieš susilaikė, gal reikėtų pasitikrinti 67. priimtas. 68 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 69 už, prieš, susilaikė, atmestas. 70 už, prieš, susilaikė, atmestas. 71 už, prieš, susilaikė, atmestas reikia patikrinti, man atrodo, kad atmesta. 71. Priimtas. 72. Pirmoji dalis. Už, prieš, susilaikė, priimta. 72. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 73. 73 pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 73 antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Gerai, 73 pakeitimas antroji dalis. Tikriname. Priimta 74 už, prieš, susilaikė, priimta. 75 už, prieš susilaikė priimta. 76 už, prieš susilaikė atmesta. 77 už, prieš susilaikė. Ar galima pasitikrinti? Priimta. Pirmasis už prieš, susilaikę, gal patikrinkime. Patvirtinta. Antrasis už, prieš, susilaikę, prieš. Trečiasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, atmesta Ar galime pasitikrinti? Ketvirtas. Patvirtinta. Penktasis už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Už. Šeštasis už. Prieš. Susilaikė. Turbūt atmesta, bet reikėjo pasitikrinti. Tikrinkime. patvirtinta. Septintasis už, prieš susilaikę patvirtinta. Aštuntasis už, prieš susilaikę priimta. Devintasis už, prieš susilaikę priimta. Dešimtasis už, prieš susilaikę priimta. Lyga pirmasis patenka kitur, antrasis lyga kas už, prieš antroji dalis dar lybė pirmojo. Antroji dalis lybė pirmojo. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. Lybė antrasis dabar turi būti. Jis patenka kitur. Taip, jis patenka kitur, lybė antrasis, trečiasis lybė, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, lybė ketvirtasis už, prieš susilaikė priimta, libektasis patenko. Pirmininkė sako, mano balsavimo sąraše penktasis patenka kitur. Taigi lybė penktasis vis tik tai, kas už prieš susilaikė priimta, lybė šeštasis patenka kitur, septintasis lybė, kas už prieš susilaikė priimta, lybė aštuntasis pirmoji dalis patenka kitur, Lybė aštuntasis antroji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Lybė devintasis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar visa rezoliucija. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Vienas prieš tik tai sveikinu pranešėją. Balsavimas baigtas, balsavimo sesija o dabar kalbėsime apie pasirengimą e, misijai į Latviją ir Lietuvą. Kas nenorite dalyvauti diskusijoje, tyliai išeikite iš salės. Taigi septintasis darbo tvarkės klausimas.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 Taigi, septintasis darbotės klausimas, komandiruotės, pasirinkęs komandiruotė į Latviją ir Lietuvą, komandiruotė balandžio 3-6 dienomis. Labai gaila, kad tik tai trysia važiuosime. Kai esame trys, tai jau galime džiaugtis, o kartais, kai esame du, tada būna liūdnokam. Vis tiek tenka apgailestauti, kad dėl to, kad mes niekad nesilankėme dar Latvijoje ir turint omenyje bankų sistemoje kilčias problemas, reikėtų pasidomėti situaciją. Niekada mes rimtai nesidomėjome Latviją, Lietuvą jau mes domėjomės, Ignalina. Ignalinoje mes jau esame buvę, dabar yra pakartotinis vizitas, kurio metu norime išsiaiškinti ir įvertinti situaciją kaip tai, kas buvo konstatuota praėjusią kartą, buvo padaryta, tuo labiau, kad e, pagal naują finansinę programą yra numatytas finansavimas Ignalinos uždarimui. Regioninių reikalų vidaus ir darbo reikalų direktorato atstovo iš komisijos norėčiau ai, e, paklausti, ką kolegos norėtų mums nurodyti prieš kelionę. Good afternoon, everybody. Labadiena visiems, aš esu iš Reidžio generalinio direktorato. Jūs lankysitės visose šalise, matysite kelias projektus, kurie yra finansuojami Europos struktūrinių e, ir investicinių fondų. Matysite kelias projektus Latvijoje ir uh, vieną Lietuvoje. Visi šie projektai parodo, kaip gerai ir sėkmingai yra gyveninama sanglaudos politika. Tie projektai, kurie yra atrinkti, gerai jums parodo, kokią veiklą bendrafinansuoja ES iš savo fondų kai, kurių, kai kurie projektai buvo pradėti gyvendinti 2013 metais. Ir Pavyzdžiui, e, Latvijoje statoma ligoninė. E, šis projektas buvo pradėtas dar per ankst, e, ankstesnį finansavimo laikotarpį, nuo 2017-2013 metų ir statybos yra tęsiamas ir dabar. Toliau yra dar vienas projektas, kuris yra susijęs su Latvijos geležinkelio elektri elektrifikavimu. Tai bus didžiausias finansuojamas projektas per šį finansavimo laikotarpį ir manoma, kad bendra finansuojama dalis sudarys da, daugiau nei 300 milijonų eurų. Po to jūs taip pat matysite, kaip veikia ir privatus bankas, kuris finansuojamas ir vidutinės įmonės bei energetinio efektyvumo gerinimo sistemas Latvijoje. Mes Manome, kad abu du šie naudos gavėjai veikia veiksmingai. Ir uh, programos uh, uh, išlaidos atitinka ES vidurkį, bet šie projektai pirmauja pagal savo kokybę, todėl mes nesitikime jokių sunkumų Ir nebejojame, kad komiteto nariai pamatys, kad šie projektai tikrai yra naudingi piliečiams. Jei jūs norėtumėte, aš galėčiau įsamiau pakalbėti apie kiekvieną iš šių projektų. Nenorėčiau jūsų dar paleisti. Pakalbėkite konkrečiau apie projektus. Jeigu jau susitikome, tai pakomentuokite tas įgyvenimus projektus. Sure, will, um, the... Taip, be abejo, tuomet jums papasakosiu apie kiekvieną projektą. Pirmasis uh, projektas Rygos Stradens uh, universitetinė ligoninė. Ši ligoninė yra įsikūrusi Rygoje. Tai yra viena iš didžiausių ligoninių Latvijoje. Ir uh, Šis projektas įgyvendinamas pagal sveikatos priežiūros infrastruktūros galimo programą. Per 2017-2013 metų finansavimo laikotarpį ir per dabartinį finansavinį laikotarpį Latvija pasiūlė traktuoti investicijas į šį ligoninę kaip investicijas, kurios, yra, kurios turėtų būti bendrafinansuojamos iš mūsų fondų per ankstesnį finansavimo laikotarpį finansuojama vertė, bendra, ne, atsiprašau, bendra projekto vertė buvo 46 milijonai eurų. Tos lėšų turėjo būti skirtos tam, kad būtų pastatytas pas pastatas ir į, uh, nupirkta reikalinga įranga. Dabar ketin, uh, ketinamas uh, antrasis uh, etapas. Bendra vertė turėtų sudaryti 50 e, milijonų, tam, kad galima būtų pastatyti antrą pastatą. Mes šią parašką dar vertiname. Po to jūs nuvyksite į Latvijos geležinkelių bendrovę. Jie siūlo Taip pat e, investuoti projektą, kurio bendra vertė sudaro 441 milijoną eurų ir bendra finansuojama dalis turėtų sudaryti 347 milijonus. Ir iš dalies šis projektas bus finansuojamas taip pat uh, iš paskolos, kurio, dėl kurios buvo kreiptasi į Europos investicijų banką. Čia kalba eina apie. Da, e, uh, tai, kad bus elektrifikuojamas geležinkelio ruožas nuo Baltarusijos sienos iki Latvijos ir Rusijos sienos ir po to iki atkarpos nuo Baltarusijos sienos iki uosto ir, ir nuo Rusijos sienos iki uosto. Tai turėtų palengventi prekių tranzitą Pirmiausia, kalba eina apie prekes iš Rusijos. Rusija yra viena iš pagrindinių prekybos partnerių, nes e, ta prekes iš Rusijos keliauja per e, Latviją ir po to į Skandinavijos šalis. Bet taip pat e, ši geležinkelio linija gali būti naudinga transportuojant prekes iš Kinijos. Latvija mano kad ji bus partraukli Kinijos įmonėms, jei padės sumažinti prekių gabenimo laiką iki 12-13 dienų. Ir norima elektrifikuoti tą geležinkelio liniją tam, kad galima būtų naudoti elektro, elektrinius lokomotyvus. Ši problema taip pat bus konsumiš Jaspers. Yes, buvo atliktas e, e, sąnaudų ir naudos e, tyrimas ir jo rezultatai buvo teigiami. Komisija patvirtino šį projektą. Toliau jūs lankysitės Švietimo ir mokslo ministerijoje, konkrečiau šios ministerijos vystimo agentūroje ir pamatysite, kokie projektai yra gyvendinami naudojant uh, jaunimų žimtumo garantiją. Tai yra socialinis fondas, kuris uh, padeda valstybėms narėms pagerinti jaunimo prieigą prie rink, darbo rinkos ir uh, šio projekto vertė mūsų bendrafinansuojama dalis bendros vertės yra tik 32 milijonai 19 milijonų iš šios sumos yra finansuojama iš Europos struktūrinių fondų ir e, daugiau nei 13 milijonų iš Europos užimtum, e, jaunimo užimtumo garantijos. E, lėšos naudojamos mūsų galva gerai ir jūs pamatysite, susitiksite su šio projekto naudos gavėjais. Antradienį po. Uh, Veliko atostogų jūs tenai e, galėsite apsilankyti. Po to jūs lankysitės auditorų rūmose ir susitiksite su Latvijos parlamento komiteto atsakingo už struktūrinių fondų lėšų naudojimą nariais. Ir galiu Jums e, pasakyti, kad e, mūsų galva viskas vyksta sklandžiai šiame parlamento komitete, jie patvirtina finansavimo sprendimus ir jie taip pat reguliariai gauna da, vadovaujamos įstaigos ataskaitas. Taigi nebejoju, kad jie gerai išmano, kaip yra priimami sprendimai. Latvijos politinėse institucijose. Programa yra labai užimta, labai temta. E, Jūs atvyksite pirmiausia į Rygą ir apsilankysite pirmiausia da, uh, Altum banke. Jis valdo finansinės priemonės, e, kurios buvo naudojamas pagal ankstesnį E, ir dabartinį finansavimo laikotarpius. E, šis bankas teikia paramą mažoms vidutinėms įmonėms ir taip pat remia energetinio efektyvumo gerinimo priemonės e, taikomas gyvenam, gyvenamosiuose namuose. Mes suteikėme pereinamasias paskolas, kurios buvo skirtos MVI. Taip pat e, finansavome startuoliams teikiamas paskolas. Ir vėlgi čia dėmesys buvo skiriamas mažoms vidutinėms įmonėms ir taip pat padėjome naudoti įvairias finansinės priemonės susijusius su rizikos kapitalu ir su kitais dalykais. Bendras biudžetas e, e, yra maždaug 100 milijonų eurų ir tai yra didelė suma Latvijai ir jums e, bus paaiškinta, kad e, Europos e, kad daugiau nei pusė visų investicijų yra susijęs su Europos garant, teikiamomis garantijomis ir kad tos, dėl tų investicijų susidaro labai didelis bendro vidaus didelė bendrojo vidaus produkto dalis. Toliau kitas projektas, tai jo bendra vertė yra, vertė yra maždaug 130 milijonų, iš jų 26 milijonai yra paskolos, tai, kurios teikiam, ir vairios garantijos, kurios yra teikiamos būtų savininkams, o kita dalis yra naudojama kaip subsidijos. Uh, ir dotacijos. Ir o, Latvijos vyriausybės išvelgia ankstesnės problemas rinkoje. Ir Altom, galiu Jums pasakyti, yra dažnai cituojamas e, kaip geras pavyzdys to, kaip, ga, kaip e, vieno langelio e, sistemos pavyzdys. Be to, tai e, e, jo veikla atitinka Europos, pagal Europos semestro teikiamas rekomendacijas. Po to jūsų delegacija nuvyks į Olainę miestą. Jis yra maždaug 100 km nuo Rygos. Važiuosite autobusu. vyksite į Uolainę. Tenai pamatysite, kaip buvo, nu, pamatysite, da, kaip buvo naudomis lėšos da, vienoje farmacijos įmonėje, e, kur yra, šis projektas yra susijęs su konkurencingumo gerinimu. E, bendra vertė yra 6 milijonai e, eurų ir e, maždaug 4,1 milijono yra finansuojama iš privačių fondų. Tai yra gan didelė dalis. Po to delegacija nuvyks į Bauską Šis miestelis yra netoli sienos, e, Latvijos Lietuvos sienos, pamatysite maisto gamybos įmonę. Ir ši įmonė yra viena iš e, viena iš partnerių, kurie e, taip, partnerių dalyvauja bendrame projekte. 5,5 milijono yra maždaug atsiprašau, bendra vertė yra 5,5 milijono ir mūsų kompensuojama dalis sudaro daugiau nei 3 milijon, milijonus. Čia kalba eina apie tas priemonės, kurios turi padėti plėtoti spe, specializaciją, mažų įmonių specializaciją Bauskoje. Nebejoju, kad jūs pamatysite, kad naudos gavėjai tikrai nestokoja iniciatyvos. Po to delegacija nuvažiuos į Lietuvą. Jūs apsilankysite Panevežio regiono atliekų tvarkymo centrą. Bendra finansuojama dalis, bendra vertė buvo maždaug 11 milijonų eurų. Ir šis centras jau veikia. Projektas buvo įgyvendintas pagal parengtą e, iš anksto projektą. Be to, po to jūs vyksite į Vilnių vakarinių aplinkelių. Jo statyba taip pat buvo finansuojama iš ES sanglaudos fondų lėšų. ir bendra projektų vertė buvo 44,1 milijono ir pamatysite, kaip buvo panaudotos lėšos. Po to jūs apsilankysite Ignalinos branduolinėje jėgainėje. Mittagsapparat. Ačiū. Suteiksiu žodį Metaksą Puplų, kuris informuos tiksliau apie mūsų vizitą Ignalinoje. Uh, dear Chair, uh, so the, the visit will continue with Dėkoju. Taigi vizitas tęsiasi Ignalino, tęsiasi Ignalinos brandolinėje elektrinėje. Jūs lankės, lankėtės ten 11 metais ir įvyko nemažai pasikeitimų programoje uždarimo. Brandolinė sauga yra svarbiausias aspektas, pagrindinis tikslas komisijos. Ignalinos programa skirta tam, kad e, radiologinis pavojus būtų sumažintas ir pavojus e, gyventojams, kaip žinia reaktoriai at, e, du yra Černobilio tipo ir jie E, dabar prieita prie etapo, kai e, artėjama prie e, jų visiško uždarimo. Pagal darbtaus dabartinę finansavimo programą numatyta įvairių šalių dalyvavimas, taip pat buvo numatyta įdėkti elektrinėje geresnę kontrolės sistemą ir stebėseną programų. Praeitą kartą jūs lankėtės B1 projekte, tai yra panaudoto brandalinio kūros saugyklos statybos projektą stebėjote ir šį kartą taip pat e, ten pat lankysitės ir pamatysite, kad saugykla jau pradėjusi veikti yra. Mes e, galime jums su džiugesiu pranešti, kad e, šiais metais vasario 25 dieną pasiektas labai svarbus e, etapas iš antro e, reaktoriaus e, buvo perkelti tam tikri elementai paskutiniai ir dabar nebėra brandolinio kūro nei viename reaktoriuje. Jūs B234 lankėtės projekte, tai yra atliekų tvarkymo įrenginių ir laikinosios saugyklos projektas. Projektas mm, buvo gyvendinamas ir taip pat jūs turbinų salėje lankysitės, kur išmontuojama įranga įgyvendinami darbai pagal numatytą tvarkaraštį ir projektas yra beveik baigtas.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 I will say a few words about the uh, um, ESF-funded project. Keletas žodžių apie Latvijos ESF projektą. Tas projektas dėl dviejų priežasčių yra labai įdomus. Pirmiausia, dėl tikslo projekto, keletas žodžių bus apie tai. Ir taip pat reikia pasakyti, kad tas projektas E, atspindi, kokios politinės reformos vyksta Latvijoje. Dabar dėl projekto kalbame apie 32 milijonus eurų iš Europos socialinio fondo per 34 mėnesius, net trumpesnį laikotarpį. 14 metų birželį prasidėjo projektas ir šių metų rūpjūti bus baigtas gyvendinti ir dabar jūs matysite, kaip jau pradedami e, praktiškai gyvendinti darbai. Kas yra šis projektas 17-mečiams, 18-mečiams 18 žmonėms skirtas projektas. E, pirmiausia, tiems, kurie iškritę yra iš mokyklos, nebaigė jos, siekiama suteikti jiems įgūdžių ir taip pat dirbama su bus jaunai žmonėmis, kurie yra įvairiose sulaikymo centruose tam, kad būtų galima juos apmokyti ir suteikti įgūdžių tie jauni žmonės dalyvaus specialiuose e, pameistrystės programuose metus, pusantrų metų, jie įgys kvalifikaciją profesinę per tą laiką ir sudarytas yra sąrašas tokių profesijų, kasmet jis peržiūrėtas, dernant su profsąjungomis ir darbdaviais, kad atitiktų darbo rinkos poreikius. E, tas sąrašas taip pat 15 savaičių praktika bus darbinė įmonės atliekama pagal šią programą, taigi jaunuoliai galės vietoje mokytis. Kas kartą per dviejus metus e, tie žmonės galės dalyvauti šioje programoje ir siekiama rezultatų. Uh, Ir projekto mintis suteikti kvalifikacijas šiems su pusė tūkstančio jaunų bedarbių. Šiuo metu beveik 60 procentų tikslo jau pasiekta ir kitas tikslas - užtikrinti geresnės kvalifikacijas beveik pusantram tūkstančių jaunuolių, kurie jau žema e, darbinė kvalifikacija šiuo metu ir jau apie 80 procentų tikslo yra pasiekta. Taip pat Kitas tikslas - apmokyti maždaug 500 žmonių sulaikymo centruose ir tikslas jau pasiektas. Per pirmąjį pusmetį e, jauni žmonės, e, kurie dalyvavo šiame projekte, praėjus pusiai metų susirado darbą. Taigi, uh, E, reikia galvoti apie žmonės, jaunus žmonės, kuriems reikia paramos ir tai labai gerai taip pat parodo, kad lėšas skiriamos mūsų politiniams prioritetams paremti, kad mes siekiame juos įgyvendinti. Ir du politiniai elementai svarbus yra, kuriuos norėčiau atkreipti jūsų dėmesį e, susijęs su šiuo projektu pirmiausia jaunimo garantija. Latvijoje pradėta įgyvendinti 2014 metais finansuojami trys projektai. Vienas mano ką tik minėtas projektas. Jis e, vadinamas antrųjų galimybių, antrosios galimybės projektų. E, kitas dalykas - aktyvios darbo rinkos priemonės ir e, dar viena dalis skirta savivaldybėms ir jaunimo galimybių stiprinimui bus e, siekiama e, užtikrinti, kad būtų subsidijuojamas tam tikros priemonės, kad būtų lauk, daugiau apmokama žmonių darbo vietoje, taip pat e, verslas bus remiamas. Tai susijęs su jaunimo garantijos sistema ir jūs lankysitės būtent viename iš tų projektų. Kitas politinis postumis labai svarbus ir mes turime vertinti šį projektą, taip vadinama VET reforma. Latvijoje. Kaip žinia, ši e, reforma labai svarbi, ji užfiksuota rekomendacijose Latvijai pagal šalims skiriamas e, rekomendacijas ir Tai e, yra susijęs su profesinio švietimo ir mokymo turinių programų. Ir projektas leis užtikrinti geresnės įsidarbinio galimybės žmonėms, kuriems reikia papildomų kvalifikacijų. Dėkuoju dabar kolega Von. Dėkuoju, pirminkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi tuo, kad pratestas mūsų apsilankimas iki keturių dienų, nes per tris dienas būtų labai sunku aplankyti tas abi šalis. Ir labai džiaugiuosi asmeniškai, kad vyksime ir į Lietuvą, ir į Latviją, nes, man atrodo, praeitie nedažnai lankėmės tose šalyse, e, kartais e, vykstama į didesnės e, šalis, mažesnės, bet dabar pamatysime konkrečiai mažesnės šalis ir pažiūrėsime, kaip įgyvendamos programos. Aš dabar e, suprantu, kad kai ką, ką pakeisti programą būtų sunku, tik e, norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta dėl geležinkelių elektrifikavimo projekto dar nebuvo e, priimtas galtinis sprendimas dėl dotacijos. Tik noriu paklausti, ar jau ankstesni etapai baigti ir galėsime susipažinti su padėtimi. Jeigu ne, tai vargu ar mes daug ką galėsime pamatyti. Tai konkrečiai norėčiau paklausti, ką mes pamatysime nuvykę į vietą, kur gyventamas šis geležinkelio elektrifikavimo projektas. Dėkuoju už e, klausimą. Šis projektas yra visiškai naujas, tai nėra ankstesnio projekto tasa. Jau atlikta daug parengiamųjų darbų, yra parengtas projektas ir bus paskelbtas viešas konkursas balandžio mėnesį dėl administracinių procedūrų paraiškos dėl finansavimo iš Sanglaudos fondo turėtų pasiekti komisiją iki vasaros. Kodėl parinkome šį projektą? Galiu įsivaizduoti, kad tai yra svarbiausias pagal apimti projektas įgyvenimas Latvijoje. Taip pat galvojant apie sanglaudos fondo e, lėšų koncentraciją vienai sričiai, kolegos e, apibrėžė šį projektą kaip politinių požiūrių svarbų. Taip pat vyko šalyje daug diskusijų ir vyriausybė po jų priemė atitinkamą sprendimą. Tas buvo padaryta 17 metų pabaigoje. Buvo pasirinktas techninis sprendimas, tai yra jungtis e, nuo e, Rusijos ir Baltarusijos sienos e, su Ryga. Buvo priimtas sprendimas Ventspilio Buvo galvojama apie tai, kad bus e, sujungtas e, Ventspilio uostas, kuris yra vakaruose šalies e, bet koeficientas, koeficientas nors nedidelis naudos, sąnaudų ir naudos, bet vis tiek jis pozityvus, bet projektas būtų buvęs brangesnis ir Latvijos biudžetui tai būtų buvusi per nelik didelė našta. Fiziškai nedaug ką galime pamatyti, bet susitiksite su svarbiais e, veikėjais naudos gavėjais. Ačiū Jums. Aptarėme šį darbos atvykas klausimą. Tiesiog dabar vyks uždaras posėdis, kurio metu keisimės nuomonėmis su Europos investicijų banko atstovais dėl Volkswageno. Tie kolegos, kurie neturi teisės dalyvauti šitame posėdėje, prašau palūkėti už salės durų. Tiesiog e, sekretariatas, frakcijų atstovai laukiu jūsų diskusijoje, o jums dėkoju, kad atvykote, laukiu susitikimo Latvijoje ir prašau svečių žiniasklaidos atstovų išeiti iš salės.